Right, good morning, ladies and gentlemen. Uh, welcome to the meeting. Labas rytas, ponios ir ponai. Sveiki susirinkę. Manau, kad kvorumas yra ir aš pradėsiu posėdį, nes kaip pradedamas posėdis, kaip rodo patirtis, <clears throat> narių padaugėja. Pirmiausia, noriu paprašyti pritarimo darbo tvarkiai ir paklausti, ar neprieštaraujate pasiūlytam projektui. Darbo tvarkė patvirtinta. Toliau pirmininko pranešimai. Mūsų informavo, kad e, mūsų posėdis transliuojamas viešai internetu, kameros įjungtos, todėl a, prašau atkreipti dėmesį, kad kalbant reikia nuspausti tinkamą mikrofono mygtuką. Toliau korespondentų sąrašas yra išplatintas nariams ir nurodyta sekretoriatui, kokie punktai ypač domina. Rugsėjo ketvirtą konferenciją su ES ambasadoriais vyks nuo 4 iki 7 dienos Bruselėje kartu su um, atitinkamų delegacijų vadovais ir parlamentas dalyvaus ketvirtą dieną, o po to posėdžiai bus tokie. Trečią valandą prasidės pasikeitimas nuomenis su uh, pirmininku Šulcu. 445 pasikeitimas nuomonėmis tarp komitetų ir delegacijų vadovų įžanginės pastabos jas padarys Alma Brock, Michael Cashman ir Europos ekonominės erdvės atstovai. Taip pat bus kviečiami komitetų nariai ir delegacijų vadovai. 18 valandą pirmininkas Šulcas rengia prieimimą kontekste daugiašalių ir dvišalių santykių, kadangi Europos ekonominės erdvės atstovų dalyvavimas reiškia, kad dalyvaus apie 140 ambasadorių, taip pat komitetų, Europos e, parlamentų delegacijų vadovai. Todėl e, prieimime dalyvaus tik pirmininkai, nes vargu, ar yra tokia salė, kuris sutalpintų 140 dalyvių. Taigi ir pritarėte visi. Dabar kaip vyksta trajeto dialogas ir dėrybos dėl finansinės perspektyvos programos, daugiametės finansavimo programos. Tai trajetas uh, e, nustatė trečiosiam šalims teikiamas mikrogas. Prieš mėnesį maždaug vyko paskutinis susitikimas Mūsų pranešėjas yra Matin, kuris šiandieną dėja nedalyvauja posėdėje. Jeigu Matin atvyks, tai aš paprašysiu jam suteiksiu žodį, kad jis informuotų. Toliau dėl prekybos lengvato skubos tvarka Pakistanui, nes Europos komisija ir taryba siūlo tokias priemonės ir pranešėjas ponas Marira Pirmosios dėrybos vyko birželio 14 dieną Strasbūrė, dalyvavo pirmininkaujantį valstybę, buvo atsižvelgta į kai kuriuos gegužės e, mėnesį praėjusiu 10 metais patvirtintus plenarinėje sėsėje pakeitimus, nes tikrai reikalinga greitai įvesti tarifinės kvotas ir supaprastinti procedūrą kuria vadovaujamasi išbraukiant iš lengvatinių prekių sąrašo prekes. Parlamentas be kita ko nelabai supranta tarybos poziciją šiuo atveju, nes lengvatos faktiškai nesuteiktos Pakistano žaliavoms ar kitoms tam tikroms prekiams, kurios yra įtrauktos į reglamento taikymos rytį. Nežinau, ar jūs supratote, ką aš pasakiau, sako pirmininkas, aš tik perskaičiau. Taigi dėl šio dalyko nebuvo susitarta ir panašu, kad trialogo dėrybos bus gana ilgos ir užsitęs. Ar yra norinčių pakomentuoti šį klausimą? Labai gerai, kad nieks nenori komentuoti, sako pirmininkas. Ketvirtas klausimas dabar. Europos tary bus ir parlamento reglamentas, kurio iš dalies keičiamas reglamentas numeris 428 metų, nustatantis bendrijos dviejų panaudojimo prekių eksporto persiuntimo susijusių tarpininkavimo paslaugų ir trezito kontrolės režimas. Kristoferi, jūs pranešėjas? Na kągi, pirmininkė. Jūs viską taip greitai darote, kad ir aš tikriausiai turiu sparčiai padirbėti. Aš kalbėsiu švedų kalbą, todėl prašau kolegų užsidėti pasimti ausines. Šio pasiūlymo kontekstą aš jau apibūdinau praėjusį kartą. Tai būtent tai yra atitinkami sąrašai produktų, kurie gali būti dviejopą panaudojimo. Ir turi būti e, paspartintas e, šito sąrašo atnaujinimas, nes kartais kyla problemų. Pagal įprastą teisėkuros procedūrą būtent e, galima tik tai lietai ir pamažu pakeisti tokį sąrašą, kad būtų įmanoma, sakykime, nubausti kai kurios asmenys arba veikėjus, kurie naudoja tokius dviejopą dviejopos paskirties produktus. O nubausti juos galima tik tai sparčiai pakeičiant tokius sąrašus, tam reikia lankstumo. Būtent, kad tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas, nes keičiasi tie produktai. Yra daugybė įmonių taip pat ir pas mus Europoje, kurie dirba mm, e, toje srityje. Pavyzdžiui, e, įvairių e, technologijų srityje, kurios gali būti dviejopos paskirties. Dėl to e, būtų labai negerai, jeigu, sakykime, tos e, įmonės nebūtų išbrauktas iš to sąrašo, jos kitaip nukentėtų. Taigi šis klausimas yra daugiau politinis, taip pasirodė ir diskusijose su taryba pirmiausia, paaiškėjo. kad vis dėlto čia kalbama apie e, techninius elementus, apie techninę informaciją ir būtų labai negerai, kad mes teisėkuros darbe e, gilintumės būtent į tas te techninės smulkmenas. Čia būtent kalbama apie tai mano pranešime, kad e, nenukentėtų Europos konkurencingumas jeigu bus per lietai atnaujinami tie dviejopos paskirties produktų sąrašai. Man atrodo, kad svarbu yra e, šį darbą, tai būtent atnaujinimą to sąrašo ir ateityje e, kontroliuoti atidžiau, kad galėtume sukurti skaidrę ir veiksmingą sistemą skirtą tokių produktų kontroliai. Mūsų užduotis kaip Europos parlamento yra ta taikyti bendrąją kontrolę o ne e, mikropriežiūra. Mes neturime kontroliuoti, koks produktas atitinka techninės specifikacijas arba kaip jis gali būti panaudojamas e, kitai paskirčiai. Taigi, jeigu kas nors turi kokių pastabų arba prieštaravimų, e, tai išsakykite juos, bet mano nuomonė mes iš tikrųjų mikro priežą neturėtume užsiimti. Mes turime užsiimti bendrąją kontrolę. Ačiū, Kristoferi. Franciska. Ačiū už pranešimą. Aš manyčiau, kad čia yra du svarbus aspektai paminėti pranešime. Viena vertus, jūs minite e, pramonės problemas, kurios galėtų atsirasti. Antra vertus, yra saugumo klausimas. Aš manau, kad mes turėtume panagrinėti būtent šios aspektus atidžiau. Mes manome, kad turėtų būti įmanoma ir būtina iš esmės tokius sąrašus keisti deleguotasis aktais, nes komisija to, tokiu atveju galėtų veikti labai greitai, pavyzdžiui, e, uždrausti eksportą į tam tikrą valstybę. Uh, Kalbant apie sąrašus, tai vis nauji produktai jas papildo, e, naujos technologijos. Ir labai svarbu yra e, diskutuoti apie galimybę, apie e, ex ante kontrolę. Ir tai turėtų atspindėti reglamente. Tai kad būtent tie sąrašai turėtų būti nuolat kontroliuojami, vis tikrinami nauji produktai. Turėtų būti taip pat uh, turėtų būti nurodyta, kaip iš vieno sąrašo į kitą turėtų būti perkeliamos valstybės arba įmonės. Taigi mes turėtume žinoti, kokiamis sąlygomis vis dėlto e, priimami tie deleguotieji aktai, kokiamis sąlygomis veikia komisija e, priimdama sprendimus būtent dėl tokio sąrašo atnaujinimo. Taigi e, čia žaliųjų tokie būtų komentarai. <coughs> Ačiū, kas norėtų dar pasisakyti. Jeigu niekas nenori pasakyti, tada perduosiu žodį komisijos atstovui Parlo Gazotti. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai už puikiai atliktą darbą rengiant šį pasiūlymą. Nes, kaip buvo sakyta, kalbant apie šį konkretų reglamentą, svarbu E, veikti greitai. Ir taip pat užtikrinti, kad mūsų eksportuotojai galėtų veikti pagal atnaujintą režimą. Turiu keletą pastabų dėl pateiktų pakeitimų. Pirmasis pakeitimas e, yra susijęs su informacijos teikimu komitetui. Čia norėčiau pasakyti, jog reglamento tekstas turėtų atitikti trijų institucijų sutartas e, formuluotės ir todėl manau, kad reikėtų jas ir palikti. Taip pat siūlau, kad devintoji konstatuojama į dalis, dėl kurios buvo pateiktas pakeitimas, liktų nepakitusi. Dėl ant, antrasis pakeitimas mums atrodo gera mintis. Jis leistų užtikrinti didesnį nuoseklumą ir mes palaikome šį pakeitimą. Kai dėl trečiojo pakeitimo mes nematome didelio poreikio įterpti šį pakeitimą. Ir mums labiau patiktų, kad komisijos pasiūlymo data būtų nefiksuota. Ir aišku, suprantame, kad parlamentas nori būti nuolat informuojamas apie galių paskirstimą. Dvigubo panaudojimo reglamente numatyta ataskaita kas trejus metus. Arba galima būtų numatyti uh, ataskaitos teikimą kas šešius metus pagal 25 reglamento straipsnį. Tokiu būdu galima būtų neteikti ataskaitos dėl įgyvenimo kas tris metus, tik dėl reglamentavimo kas penkis metus. Žaliųjų frakcijos atstovas klausė dėl į sąrašą įterpiamų ar išbraukiamų sąlygų. Svarbiausia, kad būtų atitiktis tarp keturių tarptautinių režimų kurie numato tarptautinius valstybių narių įsipareigojimus. Todėl komisija komisija mano, kad dėl punktų reikėtų nuspręsti pagal galiojančius režimus, galiojančias taisyklės ir jų reikia laikytis. Ačiū, pirmininkė. Uh, thank you. Um, Marike, would you like to... Ačiū. Marite, ar norėtumėt pakomentuoti, jūs buvot viena šešėlinių pranešėjų, taip? Ačiū, pirmininkė, už suteiktą žodį. Atsiprašau, kad vėlavau. Be mūsų šešėlinių pranešėjų atlikto darbo norėčiau pateikti dar keletą klausimų Vienas iš jų yra susijęs su procedūra. Vyko konsultacijos dėl žaliosios knygos, kurios turėjo baigtis 2011 spalio 31. Aš pati esu pateikusi nemažai sprendi, pasiūlymų, tačiau jie nesusilaukė jo, jo, jokio grįžtamo ryšio. Man tai kelia nerima, nes praėjo gana nemažai laiko O technologinė pažanga vyksta taip greitai, kad jeigu mes negalime greitai atlikti savo procedūrų, tai prarandame laiką. Tai taip pat e, yra blogas signalas pilietiniai visuomeniai ir kitiems suinteresuotisiems e, asmenims. Man įdomu, ar ši atnaujinta informacija negalėtų e, į ją negalėtų būti įtraukta informacija apie naujo kontaktinio pareigūno paskirimą. Taip pat e, norėčiau paklausyti dėl tų technologijų kategorizavimo. Mes kalbėjome apie dvigubą naudojimą, tačiau norėčiau išgirsti iš kitų, ar galbūt e, galima būtų nustatyti ir vien, vieno, vieno panaudojimo prekių kategoriją e, tai būtų susijęs su žmogaus teisų pažeidimu, pažeidinėjimu. Dabar stebime, kad tokiuose šalise kaip Irane, Sirijoje ir kitose represyviuose režimuose technologijos e, naudojamos daugiausia susekti žmonės, žmogaus te, įvairius veikėjus, disidentų žmogaus teisų gynėjus, kurie buvo kalėjimuose, kurie Paskui jiems buvo pateikti įrodymai jų pačių elektroninių laiškų, kopijos ir aišku buvo pasinaudota atitinkamomis technologijomis atliekant tokias represijas. Be abejo, šis, šios technologijos buvo sukurtos ir eksportuotos iš ES. Taigi reikėtų pat, užtikrinti, kad būtų nustatyta blogiausia, pavojingiausių sistemų kategorija technologijų, kurios naudojamos represijoms. Ir paskutinis klausimas yra susijęs su įgyvendinimu ir vertinimu. Mūsų šešėlinis pranešėjas tinkamai pastebėjo, kad šis rytis nuolat keičiasi, technologijos nuolat keičiasi ir kas yra aktualu šiandien, kitą mėnesį bus nebeaktualu ar bus visiškai pasikeitusi situacija. Reikėtų pagalvoti apie trečiųjų šalių sektorius, sektorių įvertinimą ES lygmenyje. Taip pat reikia pagalvoti apie įgyvendinimą. Dabar bet, bet kokių prekybos apribojimų ar sankcijų įgyvendinimas vykdomas valstybių narių lygmenyje. Ir manau, kad atėjo laikas įsteigti tam tikrą mm, institucija, kuri stebėtų šią situaciją. Ačiū. Ačiū, ponia Šaka. Turiu vieną pastabą. Manau, kad e, mes matėme jungtinėje karalystėje, kai yra <clears throat> žymimi gatvių žemėlapiai, kai yra labai lengva prisijungti iš išorės prie jūsų asmeninio kompiuterio. Tokių pavyzdžių matėme. Kas dar nori pasisakyti? Kristoferi, gal jūs dabar norite pasisakyti, o paskui sutiksi žodį komisijai. Ačiū pirmininkė. Na, aš kažkaip dabar saugau savo kavos padelį. Bet kadangi kalbame apie dviejopą panaudojimo priekes, tai reikėtų dabar prisiminti, kad mes vienu metu kaip Cezaris susijame nežinia kiek darbų. Kągi, nežinau, kaip su ta žaliaja knyga ir, ir komisijos pareigūnų, bet pakartosiu tai, ką sakiau. Labai svarbu štai kas. Taip, jūs uždavėte labai daug esminių klausimų dėl paties reglamento. Bet reikia galvoti ir aš savo pranešime nagrinėjau apskritai dviejopo panaudojimo prekių sistemą kaip po tokią. Dabargi mes kalbame apie tik atskirus dalykus. Ir jūs visiškai teisingai sakote, kad turi būti greitai įgyvendinimos patvirtintos tai, taisyklės ir aišku, kad jeigu atsiranda naujos technologijos vieną mėnesį, tai kitą mėnesį jūs jau gali būti priskirtos pasenusioms technologijoms ir mums reikia surasti būdą, kaip visą tai tvarkyti. Nebejotinai, ponios Keller, argumentas irgi turi racionalaus grūdo. Aišku, turi būti sąrašas, techniniai parametrai, bet kitas dalykas ir tą sąrašą reikia pakankamai sparčiai tvarkyti ir atnaujinti. Todėl aš manau, kad Labai daug buvo pateikta gerų minčių ir tikiu, kad ateityje turėsime galimybę grįžti prie šių klausimų. Tačiau dabar svarbiausias dalykas - užtikrinti paties proceso skaidrumą ir um, netidėliotiną visų nustatytų taisyklių įgyvendinimą. Taigi, o nu, pareigūnų ir komisija negalėjo mums atsakyti kai kurios klausimus ir anksčiau, bet galbūt dabar jinai tą padarys. Komisija pone Gazotai. Ačiū, pone pirmininkė. Galiu tik pasakyti, kad mes visada džiaugiamės, kai komisija, jūsų komitetas ragina dar sparčiau dirbti, o dėl dviejopo panaudojimo prekių, tai tikėkime, kad žaliojo knygoje kurioje sprendžiami kai kurie jūsų nurodyti klausimai. Mes galėsime ją pasinaudoti ir mes bandome žaliojoje knygoje spręsti kai kurias problemas. Pačios žaliosios knygos idėja buvo ta, kad jos pagrindu turėtų vykti toliau konsultacijos, o komisija parengs atitinkamų laikų ataskaitą apie reglamento įgyvendinimą. Ir aišku, tada tikrai galima e, galvoti apie naujovių įtraukimą, vadovaujantis įvairiais pasiūlymais, kurie išdėstyti komisijos žaliojoje knygoje, nes, e, kaip matote, apskritai yra kalbama apie geresnį reglamento nuostatų įgyvendinimą ir e, darbas turi paspartėti įvairiose srityse, įskaitant ir spartesnį darbą tų institucijų, kurios išduoda eksporto leidimus. Taip, yra viena bendra rinka ir turi būti vienodos taisyklės nustatytos dviejopo panaudojimo prekiams. Kai kurie nukrypimai eksporto srityje nebejotinai gali įtakoti ir tikslus saugumo srityje, nes akivaizdu, kad technologijos gali būti panaudotos piktavaliams tikslams, pavyzdžiui, šaudyti į žmonės. Kita vertus, nebejotinai, kad nepakankamai spartus įgyvendinimas darys neigiamą poveikį ir pačios vidaus rinkos funkciona veikimui. Mes galvojame, kad iki metų pabaigos jau bus kažkokių rezultatų, reakcijų į žaliąją knygą. Faktiškai mes galvojame, kad komisija gal parengs jau savo dokumentą net rudenį, o ataskaita aprieps tris sritis. Dabar dėl technologijų. Taip, kiekviena valstybė narė gali priimti sprendimą taikyti kontrolės režimą vienai ar kitai prekiai. Bet jeigu reikalinga Europos lygių geriau derinti veiksmus, tai šį klausimą reikia aptarti, įvertinti argumentus ir galvoti, ar nevertėtų viso to palikti valstybių norių nuožiūrai. Bet vienai par kitaip, sprendžiant šį klausimą, reikės konsultacijų politinių lygių ir politinių gairių, kad žinotume, kaip reglamentuoti tokius atvejus. Dabar sparti technologijų pažanga. Teisingai pastebėta. Ir būtent šis reglamentas tengiasi reaguoti į tokią sparčią technologijų pažangą ir priede pateikiamas sąrašas yra keičiamas du, tris kartus per numatytą laikotarpį, ne taip, kaip buvo anksčiau, kas dviejus metus. Ačiū. Pakeitimus prašome teikti iki 22 birželio 22 Liepos dienos, o lapkritį e, dokumentas bus varstomas ir vėliau bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Toliau, kitas klausimas ad hoc delegacija skirta Peru ir Kolumbijai. Mario nėra salėje, todėl atidėkime šį klausimą, kol vienas iš atsakingų asmenų pasirodys. Šeštas klausimas. ES ir Izraelio susitarimas, pramonės produkto atitikties vertinimas ir pripažinimas. Papildomas Europos ir Viduržėmio jūros regiono šalių susitarimo protokolas. Na, aš kiek žinau, susitarimas jau ant stalo. Ir um, norėčiau išgirsti frakcijų atstovų nuomonę, bet nematau EPP frakcijos atstovų salėje. Ne, pirmininkas atsiprašo. Taip, prašom, EPP atstovas. Aš labai atsiprašau, sako pirmininkas. Pone pirmininkė, Labai ačiū. Yra pirmininko Moreiro ir Broko pasirašytas laiškas užsienio reikalų komitetui adresuotas. Tačiau norėčiau iškelti štai kokį klausimą. Reikia pagalvoti, ką kas reiškia, kaip aiškinti vieną ar kitą nuostatą, ką reiškia pirmojoje dalyje nurodyta frazė. kurioje kalbama apie Izraelio pareigūnų teritorinę kompetenciją pagal 67 metų susitarimą. Teisės požiūrių šį klausimą reikia pasiaiškinti. Ir reikia šią nuostatą aiškinti ateityje, nes nuostatoje pasakyta teisiškai privaloma. Ką tai reiškia? Izraelis ir ES yra pasirašę asociacijos sutartį ir pagal tą susitarimą vyksta priekyba tarp Izraelio ir ES. Ir e, pagal nutilėjimą yra nusistovėjęs tam tikras mechanizmas, tam tikra sistema, kurią vadovaujantis ES pareigūnai gali tikrinti prekes, kurios įvežamos arba iš prijungtų teritorijų arba okupuotųjų teritorijų į Europos Sąjungą. Ir tikriausiai toks e, mechanizmas bus taikomas ir šiuo atveju. Tačiau ką reiškia frazė teisiškai privaloma? Ar bus galima komisiją paduoti į teismą? Jeigu bus manoma, kad komisija nesilaiko įsipareigojimų, kurie nustatyti susitarime. Todėl norėčiau iškelti šitą klausimą ir tiesiog reikia pagalvoti, ką reiškia ta nuostata ir kai gausime atsakymą, tada jau galvoti, ką daryti toliau. Ačiū. Iš socialistų frakcijos ar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Langė, matau, atėjo jau. Na, dabar dėl, dėl susitarimo. Mes prašome frakcijų narių pakomentuoti šį ES ir Izraelio susitarimą. Ar pirmiausia paklausti liberalų frakcijos atstovų ir tada sugrįžti prie jūsų. Ačiū. Mes e, vakar susitarėjome dėl kompromisinio klausimo. Ir tas klausimas bus išdalytas atitinkamai visiems ir iš tiesų mes norėtume, kad būtų privaloma sistema sukurta, todėl mes tą legally binding arba teisiškai privalomas e, įtraukėme tos e, tokią savoką. Ačiū pirmininkė, mūsų frakcija. Mes e, pritarėme tam, kad būtų balsuojama. Nors mes e, suprantame, kad yra tam tikrų klausimų, kurie dar liko neatsakyti. Tačiau e, manau, kad tie klausimai sudaro tik tai diskusijos dalį. Ir, ir mums kelia susirūpinimas šitas e, toks atidėliojimas. Taip kyla klausimas dėl pasitikėjimo šio komitetu. Mes suprantame, aišku, kad yra keblių klausimų ir jautrių klausimų, tačiau bet kokia atveju diskusija turi vykti. ir mane e, liūdina visą tą e, procedūrą ir visą tai, kas vyksta dabar. Pane Keller, žaliųjų vardu. Ačiū, mums tinka šitas pasiektas kompromisas. Jūs paklausite, ką reiškia šitas teisiškai privaloma. Čia, iš esmės, e, remiantis tarptautinė teisė įtraukta šitą savoką. Nes jeigu mes neturėsime teisiškai privalomų įpareigojimų, tik galėsime užtikrinti procesą. Taigi, bet klausimas yra, žinoma, privaloma kam. Kas, kam, ką, kokius veiksmus atlikti įpareigojama tokiu atveju. Bet, bet kokiu atveju mes pritarėme kompromisui. Mm, ir iš esmės mes net nesutiktume nukelti galutinės datos. Ačiū, Bentai. E, iš esmės mes nenorime ištempti šitą procesą į, į ilgį. E, iš esmės e, turi būti laikomasi visų sąlygų ir vėliausiai spalio mėnesį turėtų būti balsuojama dėl šio sustarimo. Aš manau, kad iš tikrųjų mes nelėtiname procesą, neatidėliojame jį, bet tiesiog vykdome atitinkamas sąlygas, pagal kurias turi vykti šis procesas. Ačiū, Pendai. Taip, prašau. Šis, šis klausimas buvo iškeltas Tačiau tai nereiškia, kad EPP nesilaikys kompromiso ir nebalsuos už tai, kad reikėtų siūsti šį laišką. Ačiū. ECR pozicija būtų štai kokia. Visiems jums padėkoti už mm, bendradarbiavimą rengiant žodinį klausimą. Mums vis dar e, kyla bejonių dėl pirmojo paragrafo formuluotės. Mes neprieštaraujame šiam žodiniam klausimui, bet susilaikytume, jeigu dėl jo būtų balsuojama. Grįžtant prie ponios Keller pasisakymo, norėčiau paprašyti, kad komisija išsakytų savo poziciją. Atsiprašau, sako pirmininkas Guoja dar nepasisakė. Ačiū pirmininkė. Guoja vardu norėčiau e, pasakyti, kad mes palaikome šį kompromisinį žodinį klausimą ir atsižvelgiant į ką tik vykusias diskusijas, pasakyčiau, kad taip, reikia daugiau tikslumo dėl tų teisiškai privalomų dalykų. Reikia pabandyti patikslinti, apie ką kalbame, užuot sakius, užuot sukūrus dar vieną pilkąją zoną, kad būtų kuo greičiau išspręstas šis klausimas. Ir manau, kad čia mūsų žodinis klausimas pasitarnautų. Helmanai, e, aš ką tik paprašiau komisijos, kad jie pakomentuotų šią situaciją ir pasidalintų savo nuomonę dėl tos teisiškai privalomos pozicijos. Ponas Monos dabar atsakys, prašom. Pone Munio iš tikrųjų yra kalbėtoja. Dabar, manau, komisija išklausė visų jūsų pastabų ir esame taip pat gavę žodinį klausimą, esame pasiruošę jį atsakyti per plenarinę sesiją. Tačiau nemanau, kad komisija dabar turėtų tikslinti uh, formuluotės, kurias siūlote tame žodinėme klausime. Taigi pasilaikysime savo poziciją ta, ta, tam laikui, kai atsakinėsime per plenarinę sesiją. Ačiū, balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Pone Keller, atsiprašau. Aš. Na, jeigu neįmanoma pritarti visiems kompromisui, tada galima balsuoti būtų papildomai dėl mūsų pasiūlyto paragrafo. Jeigu neįmanoma pasiekti kompromisą. Ar yra kompromisas? Dėl teisiškai privalomo. EPP yra prieš tai, kad būtų įterptas teisiškai privalomas. Galbūt galėtumėt patikslinti procedūrą. Bet jeigu nėra kompromiso, tai norėtume, kad būtų balsuojama dėl šio atskiro paragrafo. Na, EPP gali kalbėti už save, bet e, man atrodo, kad jie nesipriešina. Na, pirmininkė, aš gal, galiu tik pakartoti, ką sakiau prieš minutę. Mes per balsavimą neprieštarautume žodžiui lygaliai, teisiškai. Mums tik kyla klausimų dėl to, ar reikėtų šią formuluotę naudoti tolesniuose procedūros etapuose. Ir reikia palaukti komisijos atsakymo. Tai visai nesužlugdo kompromiso ir pasiekto susitarimo. Aš, kaip suprantu, tai kompromisas yra, sako pirmininkas. Ir dėl to balsuosime rytoj. Puiku kadangi Bentas atvyko. Atsiprašau, Bentai. Turėsiu išvykti po kelių minučių ir reikia grįžti prie klausimo apie ad hoc delegaciją į Kolumbiją ir Peru. Galbūt Bentas galėtų pristatyti savo nuomonę apie tai, kas įvyko. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pateiksiu dar ir pranešimą raštu, bet manau, kad Liepos mėnesio posėdėje mes turėtume pasigilinti būtent šį pranešimą dėl šios kelionės. Bet aš manau, kad reikėtų pateikti trumpą informaciją apie šį vizitą. Buvo nusiusta delegacija į Kolumbiją ir Peru. Vizitas buvo trumpas, viena diena Kolumbijoje, viena diena Peru. Ir rezoliucija, kurią mes priėmėme komitete ir plenarinėme posėdėje, atspindi mūsų norą pateikti atitinkamą informaciją šių šalių vyriausybėms. Mes kalbėjomės su abiejų šalių prekybos ministrais, su pilietinės visuomenės atstovais, tiek Kolumbijoje, tiek Peru. Taip pat kalbėjomės su pramonės atstovais. Kalbėjomės ir su abiejų šalių parlamento atstovais. Kalbėjomės ir su Kolumbijos užsienio reikalų viceministre, taip pat ir Peru viceministru. Sustikome ir su abiem prezidentais, su, su panu Santosu ir su panu Umala. Ir visuose šiuose pokalbiuose mes, mėly kolegos, e, panas e, Davidas ir aš, e, pristatėme savo rezoliuciją ir teigiame, kad mums reikia atitinkamų gairių, arba nustatyti atitinkamas gairias, kad būtų ginamos žmonių teisės, kad būtų tausojama aplinka ir kad tam įsipareigotų ir Kolumbija, ir Peru jų reakcija tiek abiejose šalyse buvo labai teigiama į šią rezoliuciją. Mes turime įsipareigojimus iš abiejų vyriausybių ir aiškiai patvirtino tos įsipareigojimus abiejų šalių prezidentai, kad e, abi vyriausybės teigiamai reaguos į mūsų reikalavimus. Ir Kolumbijos e, prezidentas netgi aiškiai pasakė, kad e, šios gairės yra tinkamos ne tik todėl, kad mes to reikalaujame, jos priimtinos ne tik todėl, bet ir todėl, kad e, jos e, tarpės tarnaus ir pačios Kolumbijos labui. Būtent e, suprantama, kad tos reformos, kurios dabar vykdomas Kolumbijoje ir Peru, nepašalina visų problemų. Dėl to vyksta įvairūs susitikimai Bet aš manau, kad e, įsipareigojimai abiejų šalių prezidentų ir vyriausybių prisidės prie to, kad artimiausių laikų bus e, pateiktos gairės, kurias mes galėsime aptarti su tomis vyriausybėmis, pakeisti arba padiskutuoti dėl jų. Tačiau galiausiai aš manau, kad delegacija tikrai buvo pavykusi nes mes susitikime su daugybė parlamentų vyriausybės atstovų. Susitikome ir su suinteresuotomis grupėmis, informavome jas apie mūsų požiūrį, strategiją. Ir prisidėjome prie to, kad e, galime dabar tikėtis teigiamos reakcijos į mūsų rezoliuciją tiek iš Kolumbijos, tiek iš e, Peru vyriausybės pusės. Noriu suteikti žodį dar poniai Kelą ir gal Kolumbijos ambasadoris paskui norės pasisakyti. Ir dar pirmininkas atsiprašo, Helmutai, jūs. Ačiū už pranešimą. Aš tik noriu paklausti. Kelionė įvyko todėl, kad komitetas turėjo vykti e, klausimai. Aš noriu paklausti, kokia buvo nuotaika parlamentarų, kaip jie re reagavo į tą rezoliuciją, į tą susitarimą, kas kritika, buvo kritikuota e, tiek Kolumbijoje, tiek Peru. O dabar pilietinės e, visuomenės atstovai, aš nežinau, su kokiamis organizacijomis jūs susitikote, kokios nuotaikos buvo e, tų atstovų nevyriausybinių organizacijų, ko jie reikalavo, kas jiems nepatiko, ką kritikavo. Jūs e, sakėte, kad tos gairės bus parengtas per artimiausią laiką. O ką tai reiškia per artimiausią laiką? Tai šiais metais, kitais metais? Taigi toks man būtų mano klausimas. Good morning, everybody. Helmut? Davidas. Ačiū. Pane pirmininkė, aš norėjau tik tai užduoti du klausimus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už informaciją. Iš tiesų, skubiai buvo suorganizuota ši delegacija, nes abu abiejų šalių parlamentai buvo pakvietę mūsų parlamentarus į klausimus. Aš noriu paklausti, kokie e, nevyriausybinio organizacijos atstovai dalyvavo tose klausimuose. Čia mes kalbame dažnai apie to, to, mūsų rezoliucijos aptariamas temas mūsų parlamente. Mm, tačiau norėjau paklausti, ar iš tiesų, ar dalyvavo tose klausimuose Peru ir Kolumbijoje aukų artimieji, ar jų įgalioti atstovai, ar mm, vietos gyventojai čia buviai taip pat buvo atstovaujami tose klausimuose Kolumbijoje ir Peru. Čia aptariant būtent šitą laisvos prekybos susitarimą. Dabar dėl gairių Tai yra šiek tiek tokių pokyčių šią savaitę įvykusių. E, Junktinės Amerikos e, valstijos e, apkaltino poną Santosą už tai, kad jisai dalyvavo žudimuose ir buvo susijęs su mafija. Todėl man būtų įdomu, ar tokie atvejai buvo aptariami klausimuose. Ir šią savaitę buvo nužudytas dar vienas profsąjungos atstovas Kolumbijoje. Dėl to aš norėčiau sugrįžti prie Perų e, generalinio prokuroro pasisakymų. E, juos mes aptarėme ir praėjusią savaitę Strasbūrė, nes dalyvavo ir atstovai iš Kolumbijos. Ir mes e, aptarėme klausimus tos e, būtent e, susijusius su profsąjungų atstovų žudimais ir e, su profsąjungų atstovų persekiojimais. Ir noriu paklausti, ar tokie klausimai buvo iškelti ir klausimuose. Monsieur l'ambassadeur, euh, est-ce que vous souhaitez réagir aux, aux différentes interpellations Pone ambasadoriau, ar norėtumėt sureaguoti į vairius pasisakymus? kurie buvo išsakyti. Ne, nenorit? Bentai, ar jūs norėtumėte dabar sureaguoti? Taip. Mėly kolegos. Pokalbiuose parlamentuose nebuvo nevyriausybinio organizacijų atstovų. Tačiau su tomis nevyriausybinės organizacijomis mes sustikome atskirai ir pasikalbėjome atskirai. O Kolumbijoje mes sustikome su daugybė įvairių organizacijų atstovų, universitetų atstovais, žmogaus teisų gynėjais, žurnalistais. Aš manau, kad iš tikrųjų visą spektrą mes jau sustikome įvairių organizacijų atstovų išskyrus profsąjungų atstovus. Na, tikriausiai tai, tai, tai vyko todėl, čia aš prisiminčiau ponios kelią klausimą, kad Kolumbijoje pritarimas šiam sustarimui yra labai didelis. Aš sakyčiau, kad 90 procentų visų politikų arba e, politikoje veikiančių asmenų pritarė šiam sustarimui. Tai yra visos partijos, e, išskyrus vieną partiją, tai yra Dipola partija. Bet, bet ir ši partija yra susiskaldžiusi. E, yra kolegų toje partijoje, kurie prieštarauja tam sustarimui, kurie galėtų ir pritarti tam prekybos sustarimui. Na, iš esmės reakcija parlamente buvo teigiama. Parlamentarai Kolumbijoje pritarė toms gairiams. Jie teigia, kad svarbiausia, žinoma, yra prekybos sustarimas, tačiau gairės irgi svarbios. Bet kokiu atveju mums buvo pritarta, tiek kalbant apie pilietinę visuomenę, buvo vyravo draugiška sutarimo atmosfera. visų pirma, pritarint e, šitam laisvos priekybos sustarimui. Aš taip pat e, kalbėjau ir su prosa, trim profsąjungos atstovais Kolumbijoje. Iš esmės, jie iš principo atmestų tą susitarimą dėl politinių sumetimų, nes e, laisvoji priekyba profsąjungoms atrodo nelabai tinkama. Paplogintų jų padėtį, jie mano. Žinoma, reikia suprasti jų nuomonę. nes jie dabar santūriai reaguoja į santykius su ES ir šitą susitarimą. Tačiau bet kokiu atveju mūsų požiūris, mūsų požiūrį buvo pritarta, bent jau daugumai, daugumos atstovų. O, o Peru mes e, seminare, universitete kalbėjome apie įvairius klausimus, dalyvavo visuomenės atstovai. Ir Peru niekas nepasisakė prieš e, susitarimą ir niekas nepasisakė prieš gairias. Aš manau, kad Peru e, pritarimas e, tam prekybos sustarimui yra dar didesnis negu Kolumbijoje, bent jau man taip susidarė toks įspūdis. Vienintelis sektorius Peru, kuriame buvo aiškiai pasakyta, kad kils problemų dėl to sustarimo, tai yra pieno sektorius nes jie bijo importo iš e, Europos Sąjungos. Ir aš manau, kad tai supranta ir Perų vyriausybė. Todėl buvo nustatyti tam tikri perinami laikotarpiai priekybos pieno produktai srityje e, šiame sustarime. Aš manau, kad e, po 17 metų, jeigu prisimenu baigsis perinamas laikotarpis pieno produktams įsigaliojus šitam susitarimui. Na, buvo priimtos atinkamos perinamos priemonės, kad nenukentėtų mažieji ūkininkai, kurie užsijima pienininkystę. Nes jie tikrai nukentėtų nuo Europos eksporto. Dabar Helmutai dėl to klausimą. Tai dėl teisės reformos. Taip, iš tiesų mes kalbėjome Kolumbijoje su generalinio prokuroro pavaduotoju. E, taip pat Strasbūrė kalbėjome su juo praėjusią savaitę. Jisai tik tai du mėnesius užima šias pareigas. Norima iš tiesų atlikti didžiulę reformą generalinėje prokuratūroje. Ir svarbiausias klausimas yra tai, kad ir horizontalių lygmenių turėtų būti e, sprendžiamas įvairios bylos nes e, dabar yra taip, kad e, įvairūs generalinės prokuratūros skyriai lygiai grečiai tyria įvairias bylas ir nebendradarbiauja tarpusavyje. E, ypač tos atakos prieš profsąjungas yra tyriamos. Tam buvo sukurtas negi specialus būrys, specialus tyriejų būrys generalinėje prokuratūroje, tyrintis tokias atakas. Taigi, bet kokiu atveju matosi, kad vyksta reformos Tačiau mes norime, kad e, tos gairės padėtų e, vykdyti šį procesą, nes e, tose gairėse atsispindi kiekvienas žingsnis, kiekvienas etapas, kuris yra daromas Kolumbijoje. Buvo konstatuota Kolumbijoje, kad 1500 bylų yra pradėtas e, dėl e, išpolių prieš profsąjungų atstovus arba prieš darbuotojų atstovus. Tai toks nebaudžiamumas tarsi vyrauja Kolumbijoje. Ir aš mačiau generalinėje prokuratūroje daugybę, daugybę dokumentų, daugybę bylų. Ir iš tikrųjų reikia nustatyti prioritetus dabar generaliniai prokuratūrai, e, kurią bylą tirti pirmiausia, kuri yra svarbiausia ir kad e, neatsitiktų taip, kad e, iš to 1500 bylų kuri nors liks neištirta. Mes, e, žinoma, kontroliuojame situaciją ir taip pat raginame nustatyti atitinkamas gairias ir atitinkamus etapus, kaip turi būti vykdomas darbas. sera disponible la semaine prochaine et donc il sera diffusé comme il se doit. Ačiū. Ataskaita, pranešimas pasirodys <clears throat> kitą savaitę. O dabar septintasis klausimas ir ES Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų išplėtimas, jas taikant višaliai priekybai tekstilės gaminiais. Ir dar keletą žodžių praėjusi lapkritį buvo patvirtintas laikinai galiojantis protokolas dėl prekybos tekstilės gaminiais tarp ES ir Uzbekistano pagal 81.3 darbo tvarkos taisyklės ir aš manau, kad tai labai svarbus dalykas komitetui turėti tarpinę ataskaitą, parengti pranešimą, kad komitete ir paskiau plenarinėje sesijoje būtų patvirtintas pranešimas, tačiau procedūra nebuvo baigta. Pirmininkas kreipėsi į tarybą. Pirmininkas atsiprašo. Taigi ponas Kviso atvyks po poros minučių. Ir jis, aišku, ne pirmas pasisakys. Taip pat e, Europos ekon EIVT atstovas turi būti ponas McDonald. O dabar suteiksiu žodį pranešėjai ponui Kutas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tik tai priminti aplinkybės, kaip sudarytas e, šitas susitarimas. Čia, nepaisant to tarpinio e, susitarimo ar tarpinės ataskaitos. Taigi čia kalbama apie Europos bendrijos ir Uzbekistano partnerystės bendradarbiavimo susitarimo išplėtimą, taikant jį priekybai tekstilės gaminiams. Žinoma, yra daugybė priekaištų Uzbekistanui dėl vaikų darbo išnaudojimo e, visų pirma medvilnės laukuose. Todėl komisija nusprendė, kad mes e, pateiksime tarpinę ataskaitą, kuri buvo priimta didžiąją daugumą. E, ir pritarimas šitam partnerystės bendradarbiavimo sustarimui bus atidėtas, nes taryba, suinteresuotos šalis turės išvelgti ir mūsų ataskaitą bei rekomendacijas. Taigi, apie ką čia kalbama? Pirmiausia, mes prašome, kad ir taryba, ir komisija paragintų Uzbekistaną pritarti, kad stebėtojų misija atvyktų į Uzbekistaną ir ta stebėtojų misija vyks po visą šalį būtent derliaus nuėmimo laiku, kai bus skinama medvilnė. Ir stebėtojai turės konstatuoti, ar Tartautinės darbo organizacijos konvencijos nuostatų laikomasi ar ne. Be to mes norėtume išsiaiškinti galimybės, ar įmanoma atlikti tyrimą dėl e, laikinai e, panaikinama e, susitarimą dėl lengvatų. Parlamentas pateiks teisėkoros pasiūlymą dėl straipsnių susijusių su vaikų išnaudojimu, būtent verčiant juos dirbti medvilnės laukuose. Uzbekistano konstitucijoje yra įtvirtinti e, pagarbos žmogaus teisėms principais. Ir Uzbekistanas taip pat e, pasirašė konvencijas dėl e, vaikų teisų, dėl žmogaus teisų, tačiau šios konvencijos, jos, jų nuostatos neįsigalioja dar iki šiol praktiškai Uzbekistane. Ir Svarbiausias klausimas, kurį norėčiau išduoti, ar jūs galėtumėt pateikti išsamesnę informaciją, kokiu būdu vykdomas dialogas su Uzbekistanu ir ar yra realių galimybių, kad rudenį, prasidedant medvilnės derliaus nuėmimui, Tartautinės darbo organizacijos misija bus priimta Uzbekistane. Ir ar komisija atkreipė dėmesį į parlamento rekomendacijas būtent dėl tyrimo susijusio su atitinkamu teisės aktų panaikinimu, kuriais buvo užtikrinamos lengvatos ir susijusiu su vaikų išnaudojimu. Claire, je vous avez la parole. Komisija. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Norėčiau pirmiausia padėkoti komitetui, kad mums suteikė progos e, pristatyti mūsų atliktą darbą. O kai dėl šio jautraus dokumento ypač e, nuo tada, kai mes įsipareigojome šioje salėje imtis veiksmų, įtikinant Uzbekistaną, kad jis neturi kito pasirinkimo, tik bendradarbiauti su pasaulinė darbo organizacija. Mes stengiamės e, daryti politinį spaudimą šiai šaliai. Mūsų diplomatinės pastangos buvo nukreiptos į būtinybę įtikinti Uzbekistaną, kad jam nėra kitos išeities, kaip tik bendradarbiauti su, BP, su E, tarptautinė darbo organizacija. E, buvo organizuota e, misija į Taškentą kartu su EIVT. Vyko konsultacijos su Uzbekijos nacionaliniu žmogaus teisų centru, taip pat su socialinių reikalų viceministru, taip pat pasaulio banko atstovais ir UNICEF atstovais. Komisija visiems perdavė labai aiškę ir tvirtą žinę. E, Pasveikinu, paragino Uzbekistaną bendradarbiauti su TDO. E, tai dar sėki pakartojome e, per Uzbekistano ir ES bendradarbiavimo tarybos susitikimą kuri vyksta kasmet ir yra svarbiausia susitikimas tarp mūsų ir Uzbekistano. Uh, Paskui įvyko ES ambasadoriaus organizuoti e, testiniai susitikimai. Taip pat vyksta susitikimai su TDO atstovu Bruselėje. Ir visa tai paskatino Uzbekistaną nuspręsti surenkti konferenciją skirtą e, žmog, vaikų teisų te, įgyvendinimui. E, gegužės trečią vyko ši konferencija e, Taškente, dalyvavo EIVT, TDO ir komisijos atstovai. Turime pripažinti, kad Uzbekistanas labai rimtai rengėsi šiai konferencijai. Komisija suvaidino e, tarpininko vaidmenį, atnaujinant dialogą tiek pačios konferencijos metu, tiek ministrų lygio susitikimuose. Man atrodo, kad atsivėrė naujas bendravimo e, kelias tarp TDO ir Uzbekistano ir dabar galima tikėtis efektyvaus bendradarbiavimo ir buvo Afganistanui, e, e, atsiprašau, Uzbekistanui pasakyta, kad jis turės priimti stebėjimo misiją. Birželio pirmą dieną e, Uzbekistano atstovas prie jungtinių tautų nusintė raštą, kuriame buvo išsakyta, kad Uzbekistanas pasiruošęs atnaujinti bendradarbiavimą su TDO E, ypač dėl minimalaus darbo, minimalaus e, amžiaus, kada galima dirbti ir dėl vaikų darbo straipsnių. Dabar mes turėsime patikrinti, kaip bus įgyvendinamos šios nuostatos. Taip pat e, komisija dalyvaus šią vasarą vyksiančioje konferencijoje, TDO konferencijoje. Ten taip pat bus kalbama apie vaikų darbą ir Uzbekistaną. Ir toje konferencijoje, kur jau įvyko, nebuvo paminėta problemų su vaikų darbo Uzbe Uzbekistane. Taip pat komisija numatė pagalbos žemės ūkio reformoms programą Uzbekistanui, modernizuojant žemės ūkio sektorių O tai, kaip žinome, prisideda prie vaikų darbo mažėjimo šiame sektoriuje. Ši programa prasidės dar šiais metais ir jai skirta 10 milijonų eurų. Apibendrinant ir prieš atsakant į konkrečius klausimus, kurie buvo skirti man parlamentarų, norėčiau pasakyti, kad Uzbek, mūsų galva Uzbekistanas ėmėsi realių reformų per pastaruosius šešis mėnesius dėl to, kad ir parlamentas, ir komisija jam darė spaudimą. Ir dar labai svarbus vienas pastebėjimas. Uzbekistanas Ženevoje esančiam todėl būsiniai perdavė žinia, kad yra pasiruošęs priimti stebėjimo misiją kito medvilnės rinkimo sezono metu Mes komisijoje dabar galvojame, kaip reikės įgyveninti šią misiją. Taip pat norėčiau atsakyti e, į klausimą dėl bendrųjų lengvatų. Komisija, kaip žinote, gali pradėti tyrimą ir jo pasakoje galiausiai atšaukti BLS tam tikrai šaliai. Jeigu paaiškėja, kad jeigu TDO aiškiai pasako, kad yra problemų dėl vaikų darbo, o to nebuvo pasakyta per paskutinės konferenciją. Todėl negalima pradėti tokios procedūros nes nėra įrodymų, kad nuolat sistematiškai pažeidžiama tada konferen... kon... konvencija Afganistane. Man atrodo, kad bendros parlamentų ir komisijos pastangos iš tikrųjų davė vaisių. Ačiū. Merci. Euh, maintenant... Ačiū. Dabar EIVT atstovas ponas Maldonado. Thank you, President. Ačiū, pane pirmininkė. Nedaug ką galiu pasakyti. Papildydamas komisiją, mes visiškai pritarėme pasirinktam požiūrį ir metodai glaudžiai dirbame su komisija ir ne tik su ją, bet taip pat su pirmininkaujančia ES Danija ir mūsų delegacija Ženevoje. Todėl galima pasakyti, kad tai nėra atskiros, o bendros pastangos. Visi siekiame to paties tikslo ir kai kurių rezultatų jau pasiekėme. Bet to tokiu būdu mes taip pat stipriname ir tarpusėvio pasitikėjimo tarp ES ir šiuo atveju Uzbekistano. Nebejotinai mes galėtume pritarti um, misijos siuntimų į Uzbekistaną, kai bus renkama medvilnė. Liepos 19 bendradarbiavimo komitetas su Uzbekistanu susitiks taškente ir tada planuojama aptarti, kokiu tolesnių priemonių bus imamasi per artimiausius mėnesius. Ačiū, ponė pirmininkė. Matau, kad mes tikrai galime, tiekiu veiksmingai veiksime, panaudodami ES diplomatinės priemonės. O dabar mes gal išklausysime dar kitas nuomonės, o paskui suteiksiu žodį ponui Kutas. Iš tiesų, ši diskusija labai aktuali, atsižvelgiant į anksčiau priimtą rezoliuciją, nes labai greitai prasidėjęs medvilnės derliaus nuėmimo sezonas Uzbekistane ir, ne, ir nelabai priimtinas tas pažangos nurodymas. Kai aš skaičiau ataskaitą pavas, apie pavasarį, apie a, pasirengimą derliui ir paruošimą medvilnės laukų, tai tada buvo nurodyta, kad vaikų darbas yra naudojamas. Ir jeigu niekas nepasikeis ir viskas bus taip, kaip yra, dab, ank, buvo anksčiau, tai apie 2 milijonus, jei nedaugiau vaikų, dalyvaus nuimant medvilnės derlių. Signalai, kurie mus pasiekia ne visiems galime pritarti. Tartutinė darbo organizacija parengė ataskaitą, bet Uzbekistanas yra pasakęs, kad niekada nesutiks, nepritars aukšto lygio trišaliai delegacijai, trišaliai misijai jos atvykimui Uzbekistaną. Žemesnių lygių Uzbekistanas galėtų pasitenkinti Taigi, jeigu jau kalbam apie misiją, tai reiškia, kad tada misija turi turėti galimybę aplankyti visas vietovės, įskaitant medvilnės laukus. Ir tokia turėtų būti tarybos bei komisijos pozicija. Tai reikia siekti tokios misijos ir spausti. Uzbekistaną. Bet Uzbekistanas praktiškai savo pareiškimu, kad niekada neįsileis tokios misijos, tiesiog tyčiojasi iš e, pasirašyto susitarimo. Uh, Ir dar vienas dalykas, įdomu, ar apskritai apie tai bus kalbama pažangos ataskaitoje apie Vidurio Azijai skirtos strategijos įgyvendinimą, nes aš manau, kad pakol kas nieks nevyksta. Ir tikrai manau, kad atsakomybė tenka tarybai ir komisijai, nes abi šios institucijos turėtų labiau spausti Uzbekistano vyriausybę ir um, tartis dėl galbūt nelabai aukšto lygio, gal maž, žemesnio lygio misijos suntimo šiais metais į Uzbekistaną. Nes kitaip Uzbekistano valdžia e, manys turinti laisvas rankas. Ir nepaisant to, kad yra pasirašiusi tarptautinės darbo organizacijos konvencija, ji elgsis e, kaip jai atrodo reikalinga ir išnaudos priverstinį vaikų darbą. O mano galva tai yra visai nepriimtina. Ačiū. Pone Skakino, pone Keller. Na, Gerai, kad pasirodė pažangos ataskaita, kad nurodyta, jog šio to mes pasiekėme, bet e, tikėkime, kad bus e, surenkta misiją ir tikrai pritariu tokios misijos siuntimui, kaip kad e, galvojama parlamente. Tiesa ta, kad e, Uzbekistano vyriausybė gali nesutikti su tokia misija. Aš matau, kad jūs e, visai kitą informaciją turite negu kai kurie iš mūsų, todėl būtų gerai pasiaiškinti ir būtų gerai palaukti tokios misijos, aukšto lygio misijos ataskaitos, o tada galvoti apie galimų priemonių taikymą. Ačiū. Čorčiai. Ar jūs norėtumėte dar pateikti klausimų komisijai, bet kuriuo atveju jūs pasisakysite paskutinis. Tik noriu paklausti, ar dabar, ar ketinate tai padaryti vėliau. Ačiū, panė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegams, kurie išreiškė savo nuomonę ir pastabas. Man labai malonu, kad e, komisija taip pat išreiškė teigiamą nuomonę. Aš tikiuosi, kad e, iš tiesų bus įgyventi iškelti tikslai per šią stebėjimo misiją. Tačiau, kaip ir kiti kolegos, e, aš tikrai abejoju Uzbekistano vyriausybę. Aš net nežinau, ar bus priimta e, šita apskritai stebėtojų misija, ar priims ją Uzbekistano vyriausybė. O laiko lieka vis mažiau, todėl aš norėčiau paskatinti komisiją uh, išplėsti ir paspartinti dialogą su Uzbekistanu, kad mes gautume vyriausybės patvirtinimą, kad stebėtojų misija sudaryta tarptautinės darbo organizacijos būtų priimta rudenį Uzbekistane. Mes e, kito atveju ne, nesutiksime, kaip komitetas, kad vykdoma kažkokia pažanga Žinoma, tikiuosi, kad e, bus pasiekti mūsų iškelti tikslai, bet be dialogo su Uzbekistano vyriausybė mūsų tikslų tikrai pasiekti neįmanoma. Bet aš tikiuosi, kad e, mūsų pokalbiai su Uzbekistano vyriausybė bus sėkmingi ir tikiuosi, kad e, Uzbekistano vyriausybė galų galę supras mūsų siekius ir jiems pritars. La Commission et le service d'accueil. Komisija ir EIVT atstovas. Ačiū pirmininkė. Iš principo visi sutarėme. Kaip sakiau, dar galvojame, kaip praktiškai gyvendinti šią misiją, bet principai jau sutarti. Uzbekistanas aiškiai išsakė, kad yra pasiruošęs priimti tokią misiją kokia be būtų jos sudėtis ir forma. Nežinome, ar tai bus trišalė misija ar ne, dėl to dar tariamasi. Bet svarbiausia yra ir toliau išlaikyti spaudimą dviem pagrindiniam partneriam. Mums svarbiausia, kad TDO ekspertai vietoje galėtų įsitikinti, kokia yra realybė šis principas yra svarbiausias. Dabar galvojame mm, apie praktinius dalykus ir aišku, mes komitetą būtinai informuosime apie tolesnius įvykius ir sprendimus. Ačiū. Simon Doledau. Ačiū, pane pirmininkė. Kiek mums žinoma, pagrindinis skundas Ženevoje susijęs su medvilnės derliaus nuėmimu ir vaikų darbo naudojimo. Kalbėtojo mikrofonas išsijungia. Taigi pradėsiu iš naujo. Kaip mes žinome, kad pagal tarptautinės darbo organizacijos, kuo atitinkamo komiteto išvadas, atsirado tokia problema. O problema susijusi su tuo, kad nuimant medvilnės derlių įdarbinami vaikai. Tai reiškia rugsėjai, nuo rugsėjo iki spalio mėnesių. Mes atkreipėme dėmesį į tai, kad Europos parlamentas minėjo, kad tai yra sezoninis darbas, bet kiek mums yra ž mus pirmą kartą apie tai informuoja. Tai yra labai svarbu, nes bet kokia stebėjimo misija, dirbanti vadovaujantis atitinkamo komiteto nuostatomis, galėtų stebėti, kaip nuimamas derlius. Ir tik to komiteto išvadų pagrindų tokia misija įmanoma. Dabar dėl misijos tipo. Tai Tai, kas sakė garbingasis parlamento narys, yra tiesa. TDO rezoliucijoje buvo kalbama ir yra kalbama apie trišalę aukšto lygio stebėjimo misiją. Taip pat tiesa ta, kad TDO bando stebėti, kaip yra įgyvendinima konvencija. Bet misijos šiuo atveju gali būti labai skirtingo pobūdžio Uzbekistano vyriausybė visada mums bando sakyti, kad TDO skirtingai supranta, kokia turi būti aukšto lygio misija. Ar tai turi būti labiau politinė ar techninė pobūdžio misija, įvertinanti, įvertinanti kaip įgyvendinama TDO konvencija, kokiais būdais įgyvendinamos jos nuostatos. Ir mes ką galime padaryti, tai tiesiog padėti rasti sprendimą ir susitarimą dėl stebėjimo misijos, bet sprendimą priims Tarptautinė darbo organizacija ir Uzbekistano vyriausybė. Mūsųgi darbo tikslas - reikia stebėti, kaip nuimamas medvilnės derlius. Nes reikia įsiaiškinti, ar nuimant medvilnės derlių Uzbekistane yra naudojamas vaikų darbas. Toks yra svarbiausias dalykas. Iki šiol Uzbekistano vyriausybės atstovas TDO posėdžiuose nekalba apie jokią misiją. Ir aš manau, kad e, ko gero susijusios konvencijos pusės turi priimti sprendimą ir įsiaiškinti, kokia yra tikroji padėtis. Praeities pavyzdžiai rodo, kad tik techninio pobūdžio misija gali įvertinti, ar medvilnės laukuose dirba priverstinai vaikai. Ir mes žinome, kad Tartautinė darbo organizacija yra atsakinga už konvencijos įgyvendinimą ir tą turime suprasti. Visiškai akivaizdu, kad, kaip jau minėjau, bendradarbiavimo komitetas Liepos 18 dieną posėdžiaus taškente ir mes um, kalbėsime su atitinkamai su Uzbekistano valdž valdžios pareigūnais dėl tokios stebėjimo misijos surengimo. O dėl TDO misijos siuntimo Tai reikia pastebėti, kad iki Liepos pabaigos, norint tokią misiją surenkti, reikia susitarti dėl misijos įgaliojimo. Kad misija galėtų laiku nuvykti ir tinkamai atlikti jai patikėtą darbą. Taigi siūlau, kad um, siūlau pasitikėti TBO konvencijos sekretoriatu ir įsiaiškinti, kokiomis sąlygomis tokia misija bus rengiama ir kokie bus jos uždaviniai. Ačiū. Ačiū. Priminsiu, kad e, komiteto pranešėjas turės nuspręsti, ar tęsti tvirtinimo procedūrą ar ne. Dabar suteikiu žodį ponui Kutas, kad jis užbaigtų šias diskusijas. E, din păcate, timpul... Ačiū, ponia pirmininkė. Mūsų labai spaudžia laikas. Deja, laiko mes nebeturime. Kaip e, žinote, Liepos mėnesį mes jau nutrauksime savo veiklą, savo darbinę veiklą ir turėsime atostogas. Tačiau ir aš nematau jokių kitų sprendimų, kaip galėtume išspręsti šią problemą. Ir tikiuosi, kad komisija ir taryba bandys spausti Uzbekistaną, mėgsti su juo intensyvesnį dialogą ir įtikinti, kad ta misija reikalinga. Aš labai nepatenkintas esu numatytai, numatytais darbais ir jų laiku. Taigi pranešimas buvo iš esmės priimtas praėjusiais metais, o dabar jau yra birželis, Liepos mėnesį irgi nebus nieko nuspręsta, o medvilnės derlius bus nuimamas rugsėjo mėnesį. Na, tai lieka tikėtis, kad stebėtojų misija galės laisvai keliauti po visą šalį ir kad bus priimta. Aš norėjau tai aiškiai pasakyti, nes e, iš esmės kitų atveju mes manome, kad neįgyvendamas pranešimas titre nous donne toujours envie de, de, de travailler. Euh, modification de l'annexe 1 du Dabar aštuntas darbo tvarkės punktas. Dėl... Tai yra penktas darbo atvarkės punktas dėl tarybos reglamento pirmo priedo keitimo iš dalies siekiant išbraukti tam tikrą šalis iš darybas baigusių regiono ar valstybių sąrašo. Ir pranešėjas čia yra David Martin. Uh, Jis niekada nesikrato labai sudėtingų temų šiame komitete. Deividai, galbūt galėtumėte papasakoti mums apie šio pranešimo priešistorį ir pradėti diskusijas. Ačiū, ponia pirmininkė, kad taip gražiai mane pristatėte. Mes jau keletą kartų šį klausimą svarstėme, tačiau stengsiuos kalbėti trumpai, nors tai nėra man būdinga. Vienai per kitaip yra keletas svarbių klausimų, yra keletas tikriausiai klausimų, kuriuos mes nelabai teisingai suprantame. Ir todėl mano pozicija griežtėja per pastarąsią savaitę šiuo klausimu. Pirmiausia, pats pasiūlymas dėl PPO, kuris priimtas sausio 31 dieną ir tada 36 AKR valstybės vis dar įgyjo teisę naudotis lengvatinėmis patekimo į mūsų rinką sąlygomis. Komisija tokį laikiną sprendimą mano panaikinti nes tam, tam tikros lengvatos yra panaikintos nuo sausio pirmosios dienos ir 17 AKR šalių yra siūloma išbraukti iš lengvatų teikimo sistemos. Ar tai būtų bendroji lengvatų sistema, gal taikyti kažkokią dalį tik lengvatų, arba visai netaikyti jokių lengvatų. Pirmiausia, reikia šitą paaiškinti, kaip gimė pasiūlymas. Aš lankiausi Zambijoje, Kenijoje, Hošindeniš, AKR posėdėje dalyvavau, kalbėjausi su daugeliu Afrikos valstybių atstovų ir ypač uh, Ramio vandenino ar Karibų jūros regiono valstybių atstovų. Ir visos jos vertina tokį komisijos žingsnį kaip agresyvų žingsnį. Mano, kad tai yra tiesiog šantažas ir bandymas versti tą šalis prisimti įsipareigojimų, kurie jų netenkina. Visos tos šalis teigia, kad komisija tiesiog ieško galimybių patekti į jų valstybių rinką. Yra Singapūro, aišku, klausimai yra viešųjų pirkimų klausimai, yra intelektinės nusavybės, teisų klausimai, taip pat autorių teisų klausimai. Susitarimai darosi labai, labai sudėtingi ir labai sudėtinga tuos susitarimus uh, sutvarkyti per trumpą laiką. Ir norėčiau kai kuriuos nesusipratimus išsklaidyti. Robertas, pavyzdžiui, visada sako, kad negalime be galo nukelinėti uh, galutinio termino. Bet turiu pasakyti, kad niekada nebuvo toks galutinis terminas anksčiau nustatytas. Buvo nustatyta septintųjų, buvo nustatyta septintųjų metų data, iki kurios galima atsisakyti, o 2014 metų data buvo pasiūlyta vienašališkai komisijos. Aš dar prie to sugrįšiu. Ir 2014 metų galutinis terminas daugelio mūsų partnerių požiūrių yra praktiškai tiesiog neįmanomas. Taigi mes nieko gero nepasieksime vien priimdami reglamentą, nes kai tik taip pat pritarsime pakeitimui, tai um, įsigalios tas reglamentas ir atitinkama data. Reglamente siūloma sausio, 14 e, metų sausio pirmoji, ašgi siūlau savo pranešime 16 metų sausio pirmąją, tam, kad būtų daugiau laiko, nes e, tikrai, kai tik tai įsigalios pakeistas reglamentas, įsigalios visi nustatyti terminai. Taigi aš kaip siūliau 2016 metus kaip terminą. Kodėl? Iš dalies aš aišku suprantu komisijos argumentus, kad vienai par kitaip tas susitarimas turės būti suderintas su PPO įsipareigojimais. Aš tuom neabejoju bet e, yra tokių AKR valstybių, kurios nėra PPO narės. Ir e, kita vertus, e, PPO gali kilti gali būti imtasi pažeidimų procedūros prieš Europos Sąjungą, kas sako komisija, kad jeigu mes nuo 14 metų sausio pirmos ne ko nepadarysime, tai AKR nepriklausančios valstybės imsis žingsnių iš savo pusės ir tiesiog mes e, bus pat iškeltas ieškinys PPO organizacijoje. Vienaip ar kitaip, manau, kad reikėtų vis tik nustatyti tą datą, nuo kada turėtų viskas būti suderinta su PPO reikalavimais. Kodėl 2016 metai? Nes Komisija siūlo 14 metus, bet parlamentas finansavo tyrimą, kuris rodo štai ką. Mes visai nesakome, kad nuo 14 metų reikia panaikinti tam tikroms šalims e, lengvatų sistemą. Mūsų tyrimė kalbama apie tai, kad neįmanoma bus atitinkamoms šalims iki 14 metų sausio pirmos dienos užbaigti ratifikavimo procesą. Taigi, jeigu mes pažeisime šitą datą, tai geriau jos neįtraukti į reglamentą. Ir nemanau aš asmeniškai, kad 14 metai yra tinkama data. Dar vienas dalykas, kuris yra aiškus, kad klausimas nėra abstraktus. Mes kalbame apie labai konkrečius dalykus turinčius tam tikras pasiekmes. Tikriausiai labiausiai nukentės Kinija, jeigu mes nustatysime 14 metų datą, nes Kinija praras preferencinius muitus, nes Kinija praras preferencinius muitus, lengvatinius muitus ir jie susidurs su ir Kitaip sakant, Kenijai nuo nulinio muitų tarifo reiks peršokti į aukštesnį tarifą, o Kolumbija atsidurs e, atvirkštinėje situacijoje, todėl tarptautinės prekybos požiūrių bus labai sudėtinga. Kalbant apie Namibiją Bos ir Botsvaną, kurios irgi naudojasi lengvatomis, tai šiuo atveju problema galbūt netiek susijusi su jų noru pasirašyti sutarimą, bet dėl uh, Pietų Afrikos muitų sąjungos susitarimo, nes jos nori bendradarbiauti su Sadako um, partneriais labiau ir skatinti regioninę integraciją įpos ribose o tai nebejotinai, dėl to nebejotinai nukentėjęs regioninis solidarumas. Bet aišku, yra tam tikros lengvatos. Namibijos atveju Namibija praras 59 milijonus eurų dėl pakeistų jautinai ir žuviai muitų sistemos. Namibija taip pat 2014 metais nebegalės pasinaudoti EDF fondo lėšomis, nes tiesiog e, nebus, e, netenkins tinkamumo kriterijų. Aš manau, kad Europos Sąjunga tokiu būdu gali vertinti kaip nesažiningai besielgiančią partnerę jeigu mes nustatysime 2014 metų terminą. Aš siūlyčiau jį pakeisti 2016 metais ir labai aiškiai suprasti tokiu būdu, kad jeigu mes iki 16 metų nieko negalėsime padaryti, jei, bet jeigu mums nepavyks 2016 metų įrašyti, tai tada bent jau mano frakcija tikrai balsuos prieš reglamentę pasiūlytą 2014 metų datą. Ačiū. Ačiū e, tokiam, už tokį radikalų požiūrį į kiekvieną e, pranešimą. Dabar žodį suteiksiu šešėliniam pranešėjui, Kristoferiui Fielneriui, o paskui Almučias. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Na, pranešėjas aiškiai sako, kad kada nors visas tas reikalas turi baigtis. Todėl, kad buvo priimtas laikinas sprendimas ir tai yra tik laikinas sprendimas. Du, nuo 2007 iki 2014 metų nemažai metų praėjo. Ir mes galime be galo be krašto kalbėti, ar tinkamai išnaudotas tas perinamasis laikotarpis, bet vieną dieną reikia dėti tašką. Ir mes tikrai nesutinkame, kad 2007 metai nukrito mums ant galvų iš dangaus. Jų parinkimas yra pagristas. Pavyzdžiui, dėl bendrosios lengvatų sistemos Tai ir tuo atvejugi kalbama apie 2007 metus. Iš tiesų diskusijos buvo labai ilgos. Daug kartų kalbėjome apie galimas pasiekmes. Kokios bus pasiekmes ir ar tos e, šalis yra vidutinių pajamų šalis. Ar tos šalis yra pasirinktos atsitiktinai, ar yra tam tikras. Um, pagrindimas ir argumentai. Aš nemanau, kad e, pranešėjo argumentai yra teisingi. Pavyzdžiui, Botsvana. Ar ji priskirtina vidutinių pajamų šaliai? Taip, mes savo politiką ES viduje grindžiame e, BVP rodikliais. Bet, pavyzdžiui, ne visadagi tie rodikliai yra teisingi, jeigu mes galvosime, kad ir apie Bulgariją, bet yra toks rodiklis. Todėl manau, kad visgi 2014 metai pasirinkti neatsitiktinai. Yra tam tikra logika, kodėl taip pasielgta. Ir nepritariu argumentui, kurį girdėjau iš mūsų AKR kolegų, kad komisijos pasiūlymas tai bandymas juos spausti pasirašyti susitarimus. Na, jeigu PPO mes atsidursime pažeidimų procedūros komisijoje, tai yra dar ir kitas aspektas, saugumo aspektas. Datos nustatymas ką reiškia? Tai reiškia, kad visos pusės mes ir jie žino, nuo kada kas kaip gali įvykti. Ir tai ir yra visos diskusijos esmė. Taip, Jeigu viskas apsiribotų tik tai galimybę patekti į rinką, prieiga rinkos, būtų viskas daug paprasčiau. Bet e, mesgi kalbame apie vystimąsi kaip po tokį, o galimybė patekti į rinką anaip tol negarantuoja gerų vystimosi rodiklių. Na, tikrai gal e, reikėjo su epos, la, e, prieš epos dėrybas labiau dėry, lobizmų užsijimti, bet tikrai nebus didelių poslinkių investuojant į priekybą su šiomis šalimis. Ir mes dabar negalime kalbėti labai siaurai, vadovaudomėsi vien tik tai galimybę patekti į rinką. Aš manau, kad politika turi būti nusekli ir mes turime sąžiningai elgti su savo priekybos partneriais. Aš manau, kad komisijos pasiūlyta 2014 metų data yra gera. Ir tai užtikrins abiems pusėms, visoms pusėms teisinį aiškumą, tai užtikrins lengvesnį PPO taisyklių taikymą. Negalime kilnoti tos datos 15-16 metai. Kiek mes benorėtume, visą tai gali būti susiję su tam tikra rizika. Bet mes šiuo atveju tada kalbėtume, kas būtų, jeigu būtų. O tokios diskusijos aš tikrai atsisakau. Uh, Ir manyčiau, 14 metai yra geri, gerai parinkta data. Taip, prie kavos podelio mes nekartą neformaliai kalbėjomės ir kartais iš tiesų yra ganas lengva susitarti dėl kompromisinio varianto, bet ne šiuo atveju galbūt. Galų gale tai yra tam, tikri, tam tikra data ir EPP frakcija pirmenybę teikia 2014 metams. Jeigu nepavyktų šios datos patvirtinti, tada norėtume, kad būtų bet kuri artimiausia data 2013 arba 2015 metai. Bet mūsų tikslas šiuo atveju yra užtikrinti politikos nuoseklumą ir testinumą. Ačiū, emačios toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ne pirmą kartą mes šį klausimą svarstome, tačiau šiandieną, manau, mes e, daug giliau viską analizuojame ir esu dėkingas pranešėjui, kad jis dar kartą pristatė reikalo esmę ir galima pavojų. Ir turiu iš karto pasakyti, kad aš kitiems komitetams siūliau atmesti pasiūlymą, uh, nors mano kolegė Fiona nesutinka. Kodėl aš tai pasiūliau? Nenorėčiau, kad būtų a, lyginami nesuderinami dalykai. Didžiojo dvidešimtuko susitikime 2008 metais buvo pasakyta, kad per artimiausius du metus būtina turėti aiškes finansinės krizės valdymo ir likvidavimo taisyklės tam, kad būtų galima užtikrinti visą pusišką vystimasi. Ir dabar 12 metais paskaičius 20 išvadas praėjus keturiems metams, mes vis dar matome, kad tų taisyklių nėra. Didysis dvidešimtukas nepriėmė jokių aiškių taisyklių. Bet tos dvidešimtuko šalis turi labai atsakingai elgtis ypač atžvilgių besivystančių šalių. Nemažiau atsakingai turėtų elgtis ir pačios besivystančios šalis. Tai nėra vien tik tai prekybos klausimai, tai yra apskritai komercijos ryčiai priklausantis klausimai, nes AKR šalis, kaip niekas kitas, jų gerovė, jų galimybė vystytis priklausys nuo priimtų sprendimų. Todėl mes dabar susidurėme e, su tuo, kad reikia rimtai spręsti kylančius globalius iššūkius. Ir reikia labai aiškiai, konkrečiai dėrėtis dėl busimų priemonių remiantis šiuo reglamentu. Ir reglamento peržiūra turi suteikti galimybę detaliai konsultuoti su AKR šalimis ir beje su ES valstybėmis taip pat. Reikia atsižvelgti į tikrąją partnerių padėtį, todėl labai pritariu Davidui Martinui. Bet išvadą aš darau visai kitokia. Aišku, kartu su komitetu lankiausi Kenijoje ir Zambijoje ir mes sugebėjome nors iš dalies susipažinti su tikrąją padėtimi, kad įsivaizduotume, ko gali siekti mūsų dėrybų partneriai. Bet turiu pasakyti, kad reikia atsižvelgti kalbant apie naująją ES priekybos strategiją, į visų susijusių pusių interesus. Tai yra ES interesus, aišku, ir į kitos besidarenčios pusės interesus, o šiuo atveju konkrečiai tikriausiai AKR ir Rytų Afrikos šalių interesus, bei e, rodyti tam tikrą lankstumą darantis atsižvelgti kiekvienos AKR šalies išsivystimo lygis, nes pagrindinis galutinis tikslas, ir aš tikrai jam pritariu, yra viskas suderinti su PPO taisyklėmis. Ir um, tų taisyklių tvirtinimas susitarimuose su AKR šalimis. Dabar dėl termino. 2014 metų terminas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes dėrybas baigti turime maždaug šiais metais, o liko, kaip žinia, netiek jau daug iki metų pabaigos. Dar vienas dalykas, kad tie susitarimai, jų keitimas darys poveikį mūsų valstybių vidaus politikai ir būtina derantis atsižvelgti į ateities ekonomikos augimo perspektyvas. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad termino nustatymas gali turi atsižvelgti Lisabono sutarties 208 straipsnį ir reikia galvoti apie tai, kad susijusioms pusėms, nustatant vieną ar kitą datą, nebūtų padaryta žala. Todėl manau, kad reikia apie tai pagalvoti. Pone Keller. Na taip, jūs paminėjote vystimosi politiką, kas labai teisinga. Ir 208 Lisabonos straipsnėje apie tai kalbame. Taip pat akivaizdu, kad politikos nuseklumas yra būtinas, norint pasiekti vystimosi tikslų ir mažinti ir galiausiai panaikinti skurdą. Todėl kai kurių dalykų atsisakymas nebejotinai užtikrins politikos testinumą ir nuoseklumą, bet nebūtinai visada. Bet kuriuo atveju. Komitetas, kuris teikia nuomonę dėl prieigos prie rinkos klausimų, devė komitetas rekomenduoja nebalsuoti už prieigos prie rinkos apribojimą, nustatant nesvarbu kokį terminą. Ir manau, kad e, tokie dalykai gali daryti žalą šalių regioniniai integracijai. Be to, bus ribojami politiniai manevrai ir gali pasikeisti įprastiniai prekių srautai, jų sudėtis. Tačiau, jeigu jūs nesate įsitikinę, kad tokie argumentai susiję su vystimusi, yra teisingi, tai tada reikia pagalvoti apie kai kurios formaliuosius argumentus, kuriuos pateikė ECDPM, labai gerai žinomas analitinis centras ir parlamentas keletą kartų turėjo su jo reikalų. Ir tai yra problemos, jie nagrinėjo problemas, kurios kyla dėl komisijos pasiūlymų. Pacituosiu. Pirmiausia, jie sako, kad reglamento antros straipsnio 3b dalis reičia neįsileisti į rinką, kai per pagristą laikotarpį neratifikuojamas dokumentas, bet negalima to daryti, kai nesimama žingsnių ratifikuoti pasiūlymą. Taigi reikalinga per um, pagristą laikotarpį uh, ratifikuoti dokumentą, bet e, komisija savo pasiūlyme tiesiog sako, kad nesimta priemonių ratifikuoti, bet to nepakanka. ECDPM sako, kad formaliai tokia pozicija reikštų nepakankamą teisinį pagrindą. Antra problema, kuri iškelta jų ataskaitoje ir ją aš apsiribosiu, yra ta, komisijos pasiūlyme išvelgėme rimtesnę problemą. Reglamentas numeris 1528 numato vienašališką paso taikymą. O šiuo atveju reikėtų pamiršti sutarčių vienos konvencijos, kuri būtų taikytina, bet e, vienos sutarčių konvencijos sąlygos nėra tenkinamos šiuo atveju. Ir vienos konvencijoje yra keletas atvejų numatyta, kai galima riboti, imtis ribojančių priemonių. Taigi šita studija, aišku, nieko naujo nepasako. Ji buvo paskelbta praėjusių metų spalio 11 dieną ir komisija, manau, puikiai žino, kad ji egzistuoja Tiesiog įdomu, ar komisija surado kokį nors sprendimą šitam visam reikalui. Ir politiniai argumentai, ko gero, ne patys geriausi dėl e, prieigos prie rinkos apribojimo, nes yra ir kitų e, teisinių problemų. Ačiū. Berder, comme... Kolega Berder. Pirmininkas mums pasiūlė kad mes turėtume numatyti atitinkamą rotaciją pirmininkaujant šiame posėdėje. Iš tiesų, kodėl aš negalėčiau pirmininkauti, nes visi pirmininkauja tik ne aš. Ačiū, ponė pirmininkė. Gal geriau tegul pirmininkauja moteris. Iš tiesų e, labai įdomu diskutuoti apie šitas sutartis. Ir išgirsti, kągi e, partneriai kalbasi apie kai kurios dėrybų e, punktus. O dėrybos, kaip žinote, vyko jau prieš porą metų. Ir mane šokiravo rezultatai šių dėrybų. Buvo aiškiai pasakyta, nes e, dabar daug žmonių jaučiasi labai nervingi, nes pasikeitė situacija jų atitinkamose šalyse, keičiasi sutarčių sąlygos. Ir dabar a, tie žmonės m, iš esmės jaučiasi nesaugus, nes 2014 metais baigsis kažkas, dėl ko buvo jau sutarta anksčiau. Taigi, iš esmės a, e, galbūt mes e, galėsime tą partnerystę, partnerystės metodą taikyti aktyviau e, bendradarbiaudami su tomis valstybėmis, ypač kalbėdami apie aplinkosaugą, apie klimato kaitą ir apie anglės dvideginį. Žinoma, tam svarbu yra remti regioninį bendradarbiavimą, ypač e, kalbant apie rytų Afriką, nes kitų atveju Kenija gali tiesiog nepatekti į susitarimus. Ir tie regionai bus destabilizuojami pakankamai rimtai. Nes, kaip žinote, jeigu, sakykime, kokia, kokia suirūtė palies Keniją, tai e, ta suirūtė greitai persikels į Ugandą, į kitas valstybės. Ir aš manau, kad mes turėtume vis dėlto tokiu atveju taikyti partnerystės metodą, o ne spaudimo metodą. Aš manau, kad, e, kad tai, ką aš girdėjau iš kolegų kitose e, posėdžiuose, e, iš esmės diskutuojame daugiausiai apie tai, kokius sprendimus priima komisija, kokius tikslus išsikelia ir kaip jie pasiekiami. Ir aš manau, kad reikia pažymėti, kad kol kas niekas nėra pasirašyta, dėrybų dar nebuvo. Ir nebūtina dabar spausti tų valstybių. Aš buvau tose šalyse. Ir ministrai, kai, sakykime, diskutuoja su kitais ministrais ar kitomis vyriausybėmis, jie nebūtinai perduoda tą informaciją toliau. Taip. Bet kokiu atveju Aš e, nepritariu atitinkamės veiksmams, kurie yra priimami vyriausybinio lygių. Kai e, tuo tarpu, mm, sakykime, kiti vyriausybės nariai arba parlamento nariai tik tai gauna informaciją pavėluotai. Mes turime pažvelgti į tą datą, kuri dabar yra nustatyta, kaip Deividas sakė, 2014 metai siekiant e, sudėlioti visas elementus, sukurti atitinkamus teisės aktus, mums nepakaks laiko įgyveninti visam procesui, tai būtent pakeisti visus sąrašus. Ar iš tiesų mes visi būsim laimingi, jeigu mes laikysimės tos datos? Bet manau, iš esmės e, e, mes turime skirti tam daugiau laiko, e, būtent tose dėry, toms dėryboms. Ir manau, kad 2016 metai būtų tinkamiausia data. Tai aš manau, kad jeigu mes 2016 metus nurodytume kaip paskutinę datą, tai iš tikrųjų būtų konstruktyvus būdas bendradarbiauti ir taikyti partnerystės metodą. Ačiū, kolegė Peder. E, matau, niekas nenori pasakyti, todėl aš suteiksiu žodį komisijai. Kolegė Galina, jūs esate skyrius vadovė. Prašome, jums žodis. Ačiū. Labas rytas visiems. Kalbėsiu trumpai. Iš pradžių patikslinsiu keletą dalykų. Diskusijos tikrai buvo be galo įdomios. Tačiau jų metu paaiškėjo, kad e, ne viskas dar aišku iš mūsų pasiūlymo. PPO e, išlyga, pagal kurį buvo e, sudarytos kotonų lengvatos, buvo sudarytas 2001 ir baigė galioti 2007 metais. Dabar neturime išlygos. Ir 2012 mes dar diskutuojame, ar reikėtų mm, nustatyti 14 metų ar vėlesnę datą. Reglamento pagrindimas yra paprastas. Tai yra kompromisinis sprendimas. Mes pamatėme, kad 2007 pabaigoje šalims dar per sudėtinga ratifikuoti tą susitarimą ir vienašališkai nusprendėme, kad mm, pasiūlysime patį geriausią bemuitį ir bekvoti režimą, kokį tik turime Europos Sąjungoje. Na, manėme vienerių, dviejų metų prireiks, mm, daugiausia trijų, kol ratifikuosime, bet kitais metais jau bus šešeri metai suėję. Mane šiek tiek stebina tai, kad galvojame nukelti tą datą dar toliau. Teisinis neiškumas turi ir mm, poveikį plėtrai, vystimuisi, investicijos nevyksta, nes tose šalise trūksta iškumo. Šios šalis turi tris alternatyvas. Jos gali tiesiog ratifikuoti susitarimus, kuriuos jau parafavo arba pasirašė. Tai neužtruks ilgai, galima visą tai padaryti greitai. Ir tam yra pakankamai laiko. Kai kurios šalis pasirinko kitus susitarimus, išsamius regioninius susitarimus ir norėdami būti lankstus, mes komisijoje sutikome su tuo, sutikome palaukti, kol jie bus pasirašyti ir ratifikuoti. Ir dėrybos vyksta tikrai sklandžiai. Man keista, kad jūsų įspūdis toks neigiamas dėl tų dėrybų. Ir čia prasme norėčiau pabrėžti, kad nors tai, ką vadinate Singapūro klausimais, nors šie klausimai diskutuojami, bet jie diskutuojami tik šalims paprašius. Mes, kaip es, nusprendėme, nusprendėme priimti rendezvų nuostatas. Ir iš tikrųjų aš galiu Jums išvardyti daugybę lankščių pozicijų, kurias priėmėme komisijoje. Mes, dar sėki pabrėžiu, nekuriame kliučių. Mums dėl Singapūro klausimų dėrybose kliučių nekyla. Ir šiuo metu mano partneriai, mano partnerius situacija tenkina. Jie, jos gali, šalis gali ratifikuoti arba ankstesnius susitarimus, arba naujuosius arba pasakyti, kad nenoriu, kad, jog su jomis elgtųsi kaip su kitomis besivystančiomis šalimis. Šis mm, pa, pasiūlymas nepaveikia mažai, mažai išsivyščiusių devinių šalių. Botsvana ir Namibija šios dvi šalis yra aukštes, aukštesnės vidutinės pajamas turinčios šalis, nes kitos šalis, šešios besivystančios šalis, taip pat nori tęsti arba naujų susitarimų ratifikavimą arba senų. Reikia prisiminti, kad čia kalbame apie politikos nuoseklumą. Norime, kad būtų visiškas aiškumas derantis su AK ir partneriais. Niekas Europos negali kaltinti, kad jie yra mm, nedosni. Mes jiems tikrai duodame laiko. Mes šiam šalims padedame nugalėti mažas paskutinės kliūtis. Man kilo kelios problemos dėrybų metu, bet aš jas sprendžiu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad teisiškai kalbant, mes čia neturime kalbėti apie laikiną įgyvendinimą, taikymą, bet Norėčiau Jūs patikinti, kad teisinė prasme šis pasiūlymas yra visiškai saugus, visiškai tinkamas. Jis yra subalansuotas, bandome įtraukti visus, nukeldami, bandome atsižvelgti į visų pageidavimus, nukeldami datą iki 2014. Tai e, Europos, yra ES tikrai labai dosnus gestas. Mes sutinkom, sutikome laukti visą dešimtmetį. Suprantame, kad yra gebė, pajėgumų problemų, bet tikrai jau niekas negali mūsų kaltinti, kad nesame pakankamai dosnus. Yeah, Ačiū, panė Keler, turiu dar vieną klausimą. Jūs ką tik pasakėte, kad nėra viso šio reikalo teisėtumo problemų. Gal galėtumėt paaiškinti, uh, nes SDP kaip tik tai padarė labai svarbias išvadas ir būtų labai įdomu sužinoti, ar tos problemos, kuria, kurias nurodytas kompetencijos centras yra svarbios ar ne. Galbūt raštu galėtum pateikti, bet iš tikrųjų mes balsuosime po pietų dėl šio pranešimo, todėl mums reikia šiek tiek aiškumo šių klausimų atžvilgių. Jeigu padėjęs jums šiek tiek, aš galėsiu pašalinti abejonės. Žinoma, pasiaiškinti visada gerai. Aš dabar e, truputį techninių detalių pateiksiu. Šitos nuostatos e, pagal konvenciją e, reikalautų, kad e, kita šalis e, užtikrintų grįžtamasias priemonės. Abipusiškumas turi būti užtikrintas. O tai, tai būtų e, tai būtų užtikrinama, kad sustarimas prasidėjo, kad jisai pradedamas įgyveninti. Taigi, ką aš turiu omenyje? Kalbant apie e, prieigos prie rinkos reglamentą, vienašališkai taikomos tam tikros nuostatos, kurių nepripažino kita šalis. O viena, e, vienos konvencija 25 e, straipsnėje kaip tik tai ir teigia, E, iš esmės turi būti e, atitinkami veiksmai ir iš kitos pusės. Ir tai yra akivaizdu. Jūs negalite tikėtis, kad vienas partneris kažką darys. Aš, pavyzdžiui, mes geros valios vedami, mes e, patikime tam tikras lengvatas. Pasiūlėme lengvatas. Mes buvome dosnus, niekas negali teikti, kad mes buvome nedosnus mes norėjome padėti. Mes pratysėme PPO išlygą iki 2007 metų, bet po 2007 metų mes iš esmės nesame įpareigojami jokių išlygų. Todėl mes e, vienašališkai ėmėmės veiksmų. Na, jisai nekvesionuotinas teisinių požiūrių, tačiau aš manau, e, to galime, galime tikėtis politinių lygių tai yra kalbant būtent apie tas e, lengvatas, apie jų suteikimą. Na, aš manau, kad to, to pakanka tokių paaiškinimų, nes kitu atveju aš dar sukomplikuosiu reikalą. Ačiū. Dabar sutiksiu žodį pranešėjai. Baigiamasi žodis jūsų. Ačiū visiems kolegams ir komisijai. Aš tik tai a, paminėsiu kelias punktus, kurie man svarbiausia. Žinoma, komisija yra teisi, kad mes 2007 metų nebeturime PPO išlygos. Aš nesikalbėjau su kiekviena valstybė, su PPO organizacijoje, tačiau aš kalbėjau su daugumos besivytančių šalių atstovais. Ir, ir yra tam tikrų abejonių ir a, nerimo a, dėl būtent šio, šių lengvatų. Ir ne viena, bet ne viena valstybė iš tikrųjų ne, nesims veiksmų, bent jau pasakė. Iš esmės, kalbant apie tą datą, jeigu mes nustatysime ją 14 arba 16 metais, tai jokia valstybė neprieštaraus ir nesims, e, nekels ieškinimams. Taigi, žinoma, čia analizių jau reikalas, bet aš kaip pirmą mm, opciją pasirinkau šitą datos nustatymą, kad būtų užtikrinti mūsų partneriai PPO. Kitas dalykas, mes galime, pavyzdžiui, nekreipti dėmesio į komisijos pastabą, kad mes čia keliame Singapūro klausimą, kad mes verčiame vienašališkais veiksmais partnerius imtis tam tikrų veiksmų, suteikdami jiems e, tam, tikrą, tam tikras e, lengvatinės sąlygas, e, kalbant čia apie viešuos pirkimus ir paslaugas. Tai mes kalbėjome su Kenijos prekybos ministru, su vyriausiai dėrybininku. Ir jie sako, kad žinoma, mes sprendžiame tuos klausimus. Jie nuvyko, jie kreipėsi komisiją, komisija pasakė, žinoma, mes sprendžiame šį klausimą, tačiau e, nebūtina skubėti, tai čia interpretavimo klausimas. Kas, kas spaudžia dabar? Ir kaip tas spaudimas atrodo? Ir šiuo atveju tie vienašaliai e, veiksmai tai yra tarsi spaudimas Ir Kristoferis e, iškėlė kai kurios klausimus. E, ir kai kurie veiksmai, žinoma, galėtų padėti vystytis tams valstybėms, kurių mes įmėmės. E, svarbiausia yra būtent dėrybose aptarti tos klausimus su partneriais. Mums reikia atitinkamų techninių žinių ir e, bandant įgyvendinti tuos e, tikslus. Ir dar viena komisijos pastaba. Taigi, kokios galimybės yra e, šitoms valstybėms, žinoma, jos gali ratifikuoti tą susitarimą. Tačiau, sakykime, kad ir Kenijos atveju, aš Keniją pažįstu geriausiai, nes aš lankiausi Kenijoje. Jeigu Kenija jeigu e, Kenija pasirašys EPA, tada tada jinai neteks prieigos prie bendrosios rinkos. Ir iš tiesų tos vargiausios valstybės e, praras lengvatas. Mes kalbėjome e, su Kenijos ir su kitomis e, Rytų Afrikos valstybėmis e, Zambijoje. Buvome taip pat ten skirtingos pozicijos yra išreiškiamos. Nes iš esmės dabar Kenija atsidūrė dviprasmiškai, pavyzdžiui, situacijoje, nes jinai negali prieštarauti uh, E, šitam EPS ir negali atsakyti solidarumo su kitomis Afrikos valstybėmis. Dėl to tos darybos yra e, sudėtingas. E, bet kokią atveju mes norime baigti šį reikalą. Ir tikslas yra pasiekiamas, dėl to būtent aš ir manau, kad reikia nukelti šiandien nuo 14 iki 16 metų. Ačiū, rekomendacijos aiškios, rytoj balsuosime dėl jų ir rasime sprendimą, kuris būtų tinkamiausias, kuris duos signalą mūsų partneriams. Taigi, dabar baigime aštuntąjį darbo tvarkės punktą ir e, perėmėm prie devintąjį darbo tvarkės punkto. Tai yra stebėsinas grupės veikla. Man atrodo, teisinga ir svarbu, kad vis teikiamas ataskaitos apie šios grupės veiklą, kad ši grupė e, nenutoltų per daug nuo mūsų komiteto ir nepradėtų savo savarankiško gyvenimo. Taigi to neseniai pasėdžiavo tik tai viena stebėsinos grupė. Tai yra Centrinės Amerikos stebėsinos grupė ir e, nuotinis e, pranešėjas e, dabar gaus žodį. A, a. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms. Pirmiausia, tai noriu padėkoti Praėjusi kartą kolegė mane pavadavo, nes mano skrydis vėlavo ir aš negalėjau pats pristatyti visko. Dabar pirmiausia apie susitarimą su vidurio Centrinės Amerikos šalimis. Pirmiausia, tai yra pagal 50 taisyklių punktą bus parengtas vienas dokumentas, įrengs mūsų komitetas, paskiau kitas. Ir nuolatinio atstovų komitetas turi pritarti rytoj. O 25 dieną taryba savo, um, iš savo pusės turi irgi palaiminti. Uh, Dabar birželio 29 dieną turėtų būti Tegucigalpoje, Hondūre pasirašytas dokumentas. Taigi mes dabar jau artėjame prie paskutinio etapo pabaigos ir turime viską baigti. Atsakingas komitetas yra AFET komitetas, yra papildomas tarpinis dokumentas kuris bus svarstomas Liepos 12 dieną mūsų komitete, aišku, nustatant to dokumento pakeitimų teikimo datą. Inta svarstys rugsėjį dar kartą ir manau, kad spalio mėnesį dėl abiejų dokumentų, tai yra dėl pritarimo, dėl apsauginių nuostatų ir tarpinio pranešimo galėsime balsuoti būtent tada rudenį rugsėjį. Taip pat turėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad teisės tarnyba aptiko tam tikrų horizontalaus pobūdžio teisinių problemų, suderinamumo su kitais susitarimais problemų, įskaitant ir asociacijos susitarimą su Euro, tarp ES ir Centrinės Amerikos šalių. Atrodo, kad laimiai yra ir politinės valios, ir institucinės valios, turiu galvoje komisiją, ieškoti priimtino mums sprendimo, tikriausiai įtraukiant kai kurios dalykus į apsauginės nuostatas. Taigi tokie yra pagrindiniai dalykai, o jeigu jūs norite ko nors paklausti, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Atrodo, niekas nenori nieko klausyti, sako pirmininkas. Gal pranešėjas galėtų apie tarpinę ataskaitą pasakyti keletą žodžių ir tos ataskaitos sąsajas su apsauginėmis nuostatomis, nes šiuo metu jos sudaro būsimų susitarimų pagrindą, nes dėl jų deramasi pagal apsauginės nuostatas. Pirmininkė, dėl apsaugos nuostatų. Liepos 12 dieną mes turėsime šiame komitete balsuoti dėl pakeitimo. Po to vyks a, trišalės dėrybos ir galiausiai dėl apsauginės nuostatos bus balsuojama spalio mėnesį. Planuota buvo taip, kad e, balsavimas INTA komitete vyktų tuo pačiu metu kaip ir plenarinėje sesijoje. Tam, kad likus neįspręstiem klausimams mes turėtume dar laiko juos išspręsti. Kągi, ačiū. Tai reiškia, kad ir šis darbo tvarkės klausimas baigtas svarstyti, o toliau vyks koordinatorių posėdis. Noriu paprašyti, kad visi, kurie neturi dalyvauti koordinatorių posėdėje, dabar išeitų iš salės.